Dabar keliaujame prie balsavimo. Pirmiausia, kolegos Winkler pranešimas. Balsuosime vardiniu būdu. Pradedam balsuoti. Baigiam balsuoti. Didelė balsų dauguma patvirtinta. Dabar kolegos De Castro pranešimas, vardinis balsavimas, pradedam. Ar spėjome visi balsuoti? Regisi taip. Tuomet balsavimas baigtas. Patvirtinta didelė balsų daugumą sveikinu kolega De Castro ir kolega Vinklerį taip pat, sako pirmininkas. Dabar pasuome dėl kolegos Hakten pranešimo. Pranešėjas prašė žodžio. Please. Prašom, gerbamas kolega. You, Dėkoju, ponė pirmininkė. Šis pranešimas vėluoja gerokai, nes buvo ilgai dėlsiama sutarti dėl reformos bendro, žem, bendro žuvininkystės politikos. Ir Mums sulaukta daugybės pakeitimų, 2600 gal. Ir mano pranešimas buvo sudėtingas ne tik techninių požiūrių, tačiau taip pat reikėjo pasiūsti labai aiškius signalus. Pirmiausia, šis pranešimas buvo vieningai patvirtintas žuvininkystės komitete, tai yra pakankamai neįprasta. Ir tikslas buvo užtikrinti galimybę prie, dėl to skaičiaus 12 mylių e, ir buvo susitarta dėl tokio atstumo, kokiame plote galima žvejoti. Ir e, tas, ta tvarka, ta 12 mylių tvarka baigs galioti šių metų pabaigoje. Ir komisija dabar svarsto kitokias galimybės. 12 mylių zona yra bendrožininkistės politikos ypatumas 83 metų reglamente, be kita ko, ši tvarka buvo numatyta, buvo laikomasi būtent tokios zonos, o dabar žinome, kad siūloma plėsti ją iki 2014 metų išlaikyti galiojančią. E, Visą tai padės mums perėti prie naujos žuvininkystės politikos. Net Europos komisija sutiko, kad žuvininkystės valdymas tos, toje 12 jūrmilių E, buvo sėkmingas sprendimas. Ta turime pasimokyti šios padėties ir tai reiškia, kad patys žvėjai e, sėkmingai sugebėjo tas zonas kontroliuoti, tinkamai jas valdyti. Pati žuvininkystės politika gal nebuvo pati sėkmingiausia, bet šis sprendimas buvo tikrai sėkmingas. Ir aš manau, kad yra sėkmės pavyzdys ir būtina laikę ir erdvėje šią, e, šį sprendimą pratesti. Dėkoju. Pirmininkas, balsuojame vardiniu būdu dėl šio pranešimo pratedam, gerbiami kolegos. As everybody voted. Ar visi spėjome? Laukiam kolegos tų, kurie dar nebalsavot. Baigiam balsuoti. Okay. Be... Na, štai kaip puiku, kokia didžiulė balsų dauguma. Okay. Thank. I congratulate the rapporteur. Šiltai sveikiname pranešėją. Kolegos Moreira pranešimas. Prašom, kolega Moreira, žodis jums. Labai trumpai turiu pasakyti šį beitą svarbaus. esu pranešėjęs ir noriu kreiptis į jūs, prašydamas pritarti sustarimui, nes jis yra geras sustarimas ir taip, taip pat būtų ir modelis būsintiems sustarimams tą pačią temą. Ir tikiuosi, kad sulauksiu tiek pat balsų daugumos, kaip ir ankstesnių klausimų, dėl kurio balsavome. Tačiau mes patvirtindami šį sustarimą nepriimame tarybos sprendimų šios, dėl šios ryties. Ir šia, ten yra tokia nuostata, kur yra numatytas komitologijos mechanizmas e, nagrinimo procedūros metu. Tai reiškia, kad taryba gali kontroliuoti tarybos, e, kad taryba gali kontroliuoti komisijos sprendimus dėl šio sustarimo. Mano supratimu, Europos parlamentas neturėtų pritarti tokiam dalykui. Neturėtume pritarti tam, kad vienašališkai taryba galėtų nuspręsti, e, kas ir kaip, nes Europos parlamentas turėtų būti tų sprendimų bendra autorius. E, nes jų gali atsitikti taip, kad, Europo, kad Europos Sąjungos taryba piknaudžiaus savo galiomis. Ir imtis tokios vienašališkos, savavališkos kontrolės dėl šio susitarimo mes negalime pritarti. Būtent dėl to mes nepritarėme tarybos sprendimo projektui šioje srityje. Ir jeigu niekas nebus pakeista, bet aš tikiuosi, kad taip nebus, mes tuomet neleisime, e, kad toks dalykas taptų precedentu kitiems sustarimams tarptautinės prekybos srityje. Norėčiau tikėtis, kad šis signalas pasieks tarybos ausis. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Valsuojame dėl kolegos Marėjo pranešimo, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Sveikiname kolegą. Diva report. Kolegos Dieva pranešimas. Prašom, kolega Dieva. Mr. President, thank you. Pone pirmininkė, ačiū, kad suteikėt man galimybę pasisakyti. Noriu padėkoti kolegoms, e, kad taip skubiai pavyko paimti tą pranešimą. 15 tūkstančių žmonių šiandien mirs iš bado. Na, žvelgiant į tolesnę perspektyvą, tai būtų parlamentas, taryba, visi tarnautojai, te, teisingumo teismas kartu su visais darbuotojais, ombudsmeno tarnyba ir trečdalis komisijos su visais pagalbiniais darbuotojais. Tai štai. Žmonių skaičius turėtų iki 9 milijardų žmonių išaukti. O maisto gamyba viso labo, kad tik padvigubės. Ir gali neužtekti maisto išmaitinti visiems pasaulio gyventiems žmonėms. E, nauja konvencija, dėl kurios turėtume pritarti šiandien, numato naujas pagalbos formas. Būtina padėti vietos gamintojams ir vietos pirkėjams. Būtina e, ūkininkams duoti besivysančiose šalyse tam tikrus čekius, kad būtų galima juos iškeisti į maistą ir pinigus. Ir kad būtų galima padėti e, vystyti žemės ūkį besivystančiose šalyse. Ačiū visiems už sunkų darbą, ačiū, kad buvo priimtas šis pranešimas ir tikiuosi, kad jis padės išgelbėti daugybę gyvybių. Ačiū. Uh, Balsuokime, sako pirmininkas, kas už. Kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Sveikiname kolegą. Kolegės Bauer pranešimas. Pranešėjai norėjo pasisakyti. You, Ačiū, ponė pirmininkė, kad suteikėte man šią progą, kadangi nevyko plenarinės sesijos metu diskusija šiuo klausimu. Aš tiesiog keletą pastabų norėčiau savo ruoštų pateikti. Siūloma direktyva siekiama pakeisti 95 metų sprendimą dėl um, su, su, kuris yra susijęs su diplomatinėmis atstovybėmis ir mm, konsulinė pagalba. Tas yra numatyta Lisabonos sutartyje. Ir 23 straipsnis Lisabonos sutarties numato, kad kiekvienam piliečių ES trečiųjų šalių mm, teritorijoje, jeigu ten nėra jo valstybės narės atstovybės, e, turėtų galioti konsulinė apsauga mm, numatyta bendrai ES piliečiams. Ir e, čia yra kalbama apie įvairias kasdienės situacijas, apie, pavyzdžiui, paso praradimą, apie galbūt tam tikrą nusikaltimą įvykdytą ir taip pat kitus atvejus, kai prireikia pagalbos. Ir piliečiai tokiu atveju tiesiog galės kreiptis į bet kurį konsulatą, bet kurios valstybės narės konsulatą ir prašyti pagalbos. Visi komitetai susiję, kurie čia dirbo, beveik vienbalsiai pritarė E, tokiam pasiūlymui, kad e, turi būti sprendžiami su krizėmis susiję atvejai piliečių labui. Taigi koordinavimosi e, epicentras turėtų būti numatomas. Ar, ar vaidmuo turėtų būti numatomas, numatomas komisijai. Ir e, numatydami e, tokius dalykus mes tiesiog labiau pasitarnausime e, piliečiams jie tuomet galės pasitikėti tuo, kad trečiojoje šalyje atsidūrę sudėtingoje situacijoje gaus konsulinę ir diplomatinę pagalbą. Ir dar kartą dėkoju taip pat visiems su manimi kartu dirbusiems bendrapranešėjams, šešėliniams pranešėjams ir prašau kolegų paramos šiam pranešimui. Roll call vote, the vote is open. Vardinis balsavimas, balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Sveikinimai. Toliau ponios pastos pranešimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta sveikinimai taip pat. Ponios Baus pranešimas. Dabar slaptas balsavimas. As everybody voted. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. Mr. Kaminski. Mr. Kaminski. Pone Kaminski. Pone pirmininkė. Manau, nepriimtina tai, kad balsuojame dėl konkretaus žmogaus. Tai yra slaptas balsavimas bet e, nematyti ir, ir, ir to e, žmogaus pavardės net, net ekrane nebuvo. Nebuvo užrašyta pavardė. gli uffici mi dicono che abbiamo rispettato pienamente la procedura per cui il voto è. Na man tarnybos, tarnybos nariai sako, kad vis dėlto procedūros mes tinkamai laikėmės, taigi galime dirbti toliau. Dabar Moreira pranešė. Amendment 1. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar balsavimas dėl viso pranešimo, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Vardinis balsavimas, balsavimas pradedamas. The vote is closed. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Sveikinimai. the following point. Toliau. Kitas dabar tvarkės punktas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta, sveikinimai. Dabar ponas Šnyber Jastram pranešimas. Trečioji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 23. Pirmoji dalis, kas už, prieš, kas susilaikė, priimta. Antroji dalis, už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Norite pasitikrinti, balsavimas pradedamas. The vote is closed. Balsavimas baigtas, patvirtinta. 36 dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Pasitikrinsime, gerai, balsavimas pradedamas. The vote is closed. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 51. Pirmoji dalis. Jos kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė patvirtinta. 107 dalis, pirmoji dalis jos. Kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė patvirtinta. 110 dalis tekste, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 111. Už, prieš, susilaikė priimta. 115. Pirmoji dalis. Už, prieš, susilaikė priimta. Antroji dalis. Už, prieš, susilaikė priimta. Dabar 116 teksto dalis. Ir pirmoji jos dalis kas už, prieš susilaikė priimta. Antroji už, prieš susilaikė priimta. 122. Pirmoji dalis jos, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis už, prieš susilaikė priimta. Pasitikrinti norite? Gerai, balsavimas pradedamas. The vote is closed. Balsavimas baigtas, patvirtinta. Ponas Cortes Lastra. No? Ok. Ne? Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Pakeitimo pasiūlyme yra parašyta po žodžio shell ir taip toliau mes norėtumėm, kad būtų parašyta while protecting the rights of women to have access to legitimate sexual and reproductive health technologies and services. Reikia pridurti tokį sakinį. Kas prieš tokį pasiūlymą? Yeah, so, no, uh, check. Okay. I'm sorry, honorevole. Atleiskite, ponė Kortes Lastra, bet panašu, kad negalėsime balsuoti dėl šio žodinio pakeitimo. Tuomet 144 dalis ir pirmoji jos dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta, antroji dalis už, prieš, susilaikė, Pasitikrinkime. Balsavimas pradedamas. The vote is closed. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dabar 147 teksto dalis už, prieš, susilaikė, priimta. Pasitikrinsime. Balsavimas pradedamas. The vote is closed. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 148 dabar. 148. Ir pirmoji jos dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Antroji už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Pasitikrinkime gerai. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Didelė balsų dauguma. Dabar 18 konstatuojamoji dalis. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Pasitikrinti norite. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Cashman. Ponas Cashman. You, take... Pone pirmininkė, prieš tą svarbų į balsavimą norėčiau paraginti Europos parlamento narius susimastyti apie tai, kiek daug vyriškių atsistojo salėje, norėdami ne, neleisti moteriams apginti savo teisų. Mr. Mitchell. Mr. Mitchell. 101. Okay, okay. I, I, I give, uh, I give the floor only to Miss. Žodį suteiksiu tik ponui Mitchellui. Ir viskas. Prašom. Dėl ko aš atsistojau? Todėl, kad 200 milijonų moterų net neatsispindi tiesiog gyventojų populacijos skaičiavimuose dėl tam tikrų priežasčių, nes jos Mm, jos, joms yra, nes yra įvykdomi abortai vien, vien dėl to, kad yra nustatoma, kad gims moteriškos lyties kūdikis. Taigi neturėtumėm užkirsti tam, e, neturėtumėm to leisti. Roll call vote. The vote. Ačiū ir dabar vardinis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. didelė balsų persvara patvirtinta. Sveikinu pranešėją. Enjoy your uh, meal. Skanių visiems pietų. Valia do mundo. Please, please, please. Kolegos. Pone pirmininkė, norėčiau tiesiog kad e, e, pasakyti, kad mano balsavimo aparatas iš pradžių veikė, po to trumpai neveikė, po to vėl veikė, taigi buvo techninių sutrikimų. Okay, Gerai, pranešime atitinkamom tarnybom. Okay. Now, now we move Dabar pereikime prie balsavimo paaiškinimų.